linijos 112 e, sistemą į savo politikos sritis. Kolegos, diskusijos dėl žodinio klausimo baigiamos. Kitas darbo tvarkės punktas yra ponios kamera vert pranešimas dėl televizijos su ryšio galimybėmis ir aš dabar norėčiau pakviesti pranešėją pasisakyti, skiriamos keturios minutės. Ačiū, pan pirmininkė, mėly kolegos. Pirmiausia, noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams. Manau, kad pranešimas e, parengtas tinkamu laiku. Niekas neabejoja, kad e, televizijos paslaugos e, jau aiškiai parodė, kad Europos žiniasklaidos veiklos reglamentavimo teisės aktų nuostatos pasiekė e, savo ribas, kai e, vieni bando tik tai e, reglamentuoti tradicinę žiniasklaidą, kiti daugiausiai dėmesio skiria internetu teikiamoms informacijos paslaigo, paslaugoms. Žiniasklaida yra tiek ekonominė, tiek kultūrinė vertybė. Jeigu mes e, sutarėme dėl to, kad e, žiniasklaidos turinys neturi būti nuolat ir išsamei kontroliuojamas, vis tiek turime siekti išsaugoti atitinkamą pusiausvyrą. Rinkoje yra naujų žaidėjų įvairių e, platformų operatoriai, kitų paslaugų tiekėjai, kuriems iki šiol negaliojo direktyvos nuostatos, tačiau Jie būtent sprendžia, kokius, e, e, kokio turinio informaciją skelbti, kokios ne. Būtent į šį faktą reikia atsižvelgti tvirtinant bet kokius teisės aktus susijusius su žiniasklaidos veiklos reglamentavimo. Aišku, teikiami pasiūlymai nepateiks atsakymą į visus klausimus. E, esu įsitikinusi, kad ateitie žiniasklaidoje sveiklą reglamentuojant reikės daugiau dėmesio skirti savireguliacijoje, tik tokiu būdu būtų galima apriboti valstybės įtaką siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui ir e, nereikės toliau taikyti įvairių apribojimų e, siekiant apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo netinkamo turinio. Kiekvienas televizoriaus ekranas ateityje turės atlikti ir tam tikrą pilietinę misiją pasitarnauti bendrajam viešajam interesui. Negalima leisti, kad ateityje prietaisų gamintojai ir tam tikrų platformų siūlytojai galėtų spręsti ką mes norime žiūrėti ir ko nenorime žiūrėti. Tik piliečiai patys tą turi padaryti, turime užtikrinti, kad ta sistema veiktų paprastai ir būtų jie lengva naudotis vartotojui. Žiniasklaidos reguliuotojai turi užtikrinti, kad tam, tikros, turi, tam tikras turinys yra, būtų leidžiamas transliuoti tik tuo metu, jeigu jis sutinka žiūrėti e, žiūrovai arba klausytis klausytojai. Ir dabar e, internetinės e, paslaugos žiniasklaidos gali beveik viską, dėl to kyla finansinių problemų tradicinės televizijos paslaugų teikėjams ir operatoriams. Taip pat manau, kad būtina užtikrinti galimybę e, pasirinkti, e, ką žiūrėti ateityje per savo turimą televizijos e, prietaisą. Sukaupti statistiniai duomenys aiškiai parodo, kad be daugelio teigiamų dalykų, kurios mums siūlo televizijos pasaulis, yra ir nemažai grėsmę keliančių aspektų. Manau, kad apie juos mes dar turėsime galimybės padiskutuoti artimiausiu metu. Tikiuosi, prašymo nuostatoms pritars plati parlamento narių dauguma. Ačiū dabar pasisakymai pagal procedūrą. Prašau žodžio, ponė Ferhajan kalbės. Ačiū pranešime nušviečiamas tik tai, nušviečiama tik tai dalis žiniasklaidos pasaulyje vis daugiau įvairaus vaizdo turinio transliuojama internetu. Ir išmanus televizijos prietaisai vis didesnę rinkos dalį užima, kuomet galima derinti internetu transliuojamą žiniasklaidos turinį su tradiciniais būdais transliuojamų, todėl žiniasklaidos direktyvos nuostados yra grįžčiau taikomos tradiciniai žiniasklaidai, internetiniai žiniasklaidai taikomos elektroninės prekybos ir kitų teisės aktų nuostatos. Turime rasti galimybę suderinti interneto turinio atvirumą su visuomenės poreikiais. Taigi per artimiausius mėnesius intensyviai turėsime svarstyti žiniasklaidos suderinamumo klausimus. Šis pranešimas yra pirmas žingsnis teisinga rinkme, linkme. Dėkoju už bendradarbiavimą su pranešėja. Ačiū uždėmesi. Ačiū, dabar kalbės ponas Žvėris. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją kultūros komiteto vardu Petra Kamavert aptarė klausimą, kuris tampa vis reikšmingesnis ateityje. Televizija turi didelių galių visuomenėje. Dabar veikianti vaizdo garso paslaugų direktyva, į ją patenka, jos taikymo sritį patenka tik televizija, bet mes turime mąstyti ir apie ateitį. Matome naujų technologijų, kur siejama televizija ir kitos žiniasklaidos informacijos teikimo priemonės. Ir tų paslaugų tiekėjai gauna vis daugiau galių, nes jie nusprendžia, kokį turinį teikti. Taigi reikia atsižvelgti į besikeičiančią situaciją ir kalbėti apie televiziją su ryšio galimybėmis, kalbėti apie prieinamumą, duomenų apsaugą ir panašiai. Taip pat turime pasirūpinti, kad prietaisai dėrėtų tarpusavyje ir būtų iškirstas kelias monopolijoms. Dėkoju ponui Zverui, ponė Hills. Mm -hmm. Ačiū, pana pirmininkai, gerbiamas komisijos nariai. Nenustabu, kad liberalai balsuos prieš šį pranešimą, nes tai yra žingsnis cenzūros link. Net jeigu ir apie cenzūrą tiesiogiai pranešime nekalbama, tačiau būtent to jo nuostatomis siekiama. Mes nenorime visko reglamentuoti, tačiau taip pat nenorime, kad, polit, kad platformos reglamentuotų visko, tačiau ir politikai neturėtų reglamentuoti e, žiniasklaidos turiniu. Jeigu mes, e, priimdami politinius sprendimus, dabar nustatysime, kad tai yra gerai, o tai yra blogai, tą vartotojas e, gali pasirinkti, o to negali, o trečia bus ribojama, mano manimu, tai yra pirmas žingsnis cenzūros link, mes liberalai to nenorime, turime aiškiai suvokti, kad ateityje bus žiniasklaidos turinio įvairovė. Anksčiau viešieji transliuotojai siekė apsaugoti e, informacija buvo jos garantas, o šiuo metu jiems kyla grėsmė dėl informacijos įvairovės, pats vartotojai turi nuspręsti, ką žiūrėti ir klausytis. Ačiū, ponia Maklarkin. Televizija su ryšio galimybėmis yra e, labai įdomi inovacija. Tokius televizijos imtumus, imtuvus turi daugybė žmonių, bet e, kompiuto, šios naujos programos e, pritaikymo galimybės yra labai plačios. Kal, akcentuojama, kad reikia nepamiršti mažumų apsaugos ir atsiprašau, e, nepilnamečio apsaugos ir užtikrinti e, galimybės pasinaudoti tarptautinėmis televizijos platformomis. Reikia nepamiršti to, kad dabar, ra, dabartiniai raginimai užtikrinti nepilnamečių apsauga negalioja audiovizualinėme kontekste. Taip pat galioja tos, tie patys reikalavimai, neatsižvelgiant į tai, kokiu pagrindu, kokiu technologiniu pagrindu vyksta transliacijos. Uh, Taip pat norėčiau akcentuoti, kad ne tik Junktinė karalystė, bet ir Europos Sąjungoje yra sunkliūčių dėl to, kad yra e, prasta interneto apreptis. Manau, kad visi turi teisę į tokią, į plačią juostį, spartų e, interneto ryšį, ne tik tie, kurie gyvena dideliuose miestuose. Ačiū, ponas Melcer. Ačiū, ponė pirmininkė. Komet mes kalbame apie televizijos ryšio galimybę su ryšio galimybėmis siekime labiau priartinti televiziją internetą, tai mano vertinimu e, svarbu užtikrinti paprastą tų pažangių prietaisų e, naudojimosi būdą ir galimybės. Šiuo metu yra labai daug e, įvairių prietaisų, jau televizijos su ryšio galimybėmis ir galima uh, naudotis įvairių e, per juos pateikiamų turinių ir e, kai kurie prietaisai specializuojasi, tarkim, e, socialiniuose tinkluose arba tam tikrose laidose. Tačiau čia būtų galima išvelgti ir tam tikrą iššūkį Europos teisės sistemai, nu, ypatingai svarbant tam tikrus klausimus susijusius su, su jaunimo interesų apsauga ir su reklama. Taigi kyla klausimas, ar teisė, kuria čia per daug neatsilieka nuo technologijos pažangos. Ponas Boris. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją kultūros komiteto vardu, parengus puikų pranešimą. Jis yra labai svarbus, nes žiniasklaidos paslaugų rinka keičiasi. Dabar viename ekrane matome ir kabelinės televizijos, ir skaitmeninės televizijos, ir interneto turinį. Taigi tai yra didžiulė galimybė ir potencialas kyla svarbių klausimų dėl to, kaip apsaugoti vaikus nuo netinkamos reklamos, kaip riboti reklamos kiekį, Aišku, patys žiūrovai čia turi tarti lemiamą žodį. Ir taip pat turime pritaikyti tų paslaugų teikimą ir žmonėms su regos bei klausos negale. Šis dokumentas yra labai geras, puikus atspirties e, taškas, kalbant apie tai, kaip televizija atrodys ateityje, kalbant apie linijinės ir nelinijinės paslaugas. Puiku, kad keliame tuos klausimus ir manau, kad ateityje turėsime peržiūrėti direktyvą, tačiau dabar iš ties vyksta labai puikios e, diskusijos. Komisaras Han. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname Europos parlamento pranešimą dėl e, televizijos su ryšio galimybėmis. E, šiame pranešime aptarta daugybė aktualių klausimų, taip pat e, konvergencijos audiovizualinėme sektoriuje klausimas. Komisija neseniai paskelbė žalėją knygą pavadinimu pasirengimas kon konvergencijai skaitmeninėme pasaulyje informacijos ryšio technologijų dėgymas susijęs su iššūkiais ir galimybėmis. Tai atsilieps mūsų tikslams audiovizualinėme sektorijoje ir vertybėms, kurio, kuriamis paremta e, politika šiame sektoriuje. Vertinsime ponios Kamerverts e, pranešimo e, siūlymus bei žaliosios knygos pagrindų vyksiančias konsultacijas. Akcentuos, nagrinėsime, kaip E, visą tai suderinti su galiojančiu reglamentavimo mechanizmu. Todėl lauksime e, komentarų, siūlymų e, viešosiuose konsultacijose. Už siekiant didesnės konvergencijos audiovizualinėme sektorijoje, taip pat vertindami žiniasklaidos direktyvos poveikį, jau susidūrėme su platesniu šios galimybės panaudojimu. Ir neseniai pasiradžius, pasiradžius, pasiruošusios technologijos e, kol kas yra tinkamos. Mes taip pat aptarėme ir šiame pranešime, pranešime akcentuojamus klausimus. Komisija E, akcentuoja būtinybę peržiūrėti AV, e, audiovizualinių e, žiniasklaidos paslaugų direktyvą. Konsultacijos vyks iki šių metų rūpiučio mėnesio pabaigos. Tikimės sėkmingai bendradarbiauti su Europos parlamentu, rengiantis galimoms ateities politikos iniciatyvoms audiovizualinis politikos sektoriuje. Komisijos Tikslas šioje srityje - užtikrinti, kad būtų pasiekta išsikeltų tikslų ir būtų vykdoma kultūrinės įvarovės sklaida. Pirmininkė, ačiū. Kolegos, baigtos diskusijos šiuo klausimu balsuosime šiandien po 12 valandos. Dabar 5 minučių pertrauka, o balsavimas prasidės lygiai 12 valandą.